pona Miranda Pas ir ponas Maštalka e, Jūri nariais, kad būtų paskirti, ir e, tarpalmentinių ryšių delegacijos su jungtinėmis valstijomis nariais, taip pat ponas Kolumbie, kad būtų e, paskirtas Agri komiteto narių, taip pat tarpalmentinės